prieš keletą sekundžių. Taigi, pirmiausiai norėčiau jūsų paprašyti įvertinti 7 balandžio protokolą. Ar norėtumėt ką nors pakomentuoti? Ne, tada protokolas patvirtinamas.